191 darbo tvarkos taisyklio straipsnio interpretavimą, jeigu niekas jam neprieštarauja, tai norėčiau, e, siekiant, kad mūsų parlamentas dirbtų pagal demokratijos principus, tai noriu paprašyti jūsų užtikrinti, kad sprendimai nebūtų priminėjami atgalinė tvarka <clears throat> ir e, e, kad ateityje būtent ta taisyklė būtų taikoma atitinkamuose parlamento komitetuose